Mėly kolegos, kadangi aš jau seniausiai dirbu ir lengviausiai su prieiname, prieinama šiame komitete, man tenka šiandieną garbė pirmininkauti steigiamajam posėdžiui. Kaip mane informavo sekretariato nariai, kvorumas yra salėje, Tai reiškia, ketvirtadalis komiteto narių yra, 19 narių yra salėje. Taigi, norėčiau pereiti prie komiteto pirmininko skirimo. Ir norėčiau pakviesti kolegas pristatyti kandidatus iš kurios nors politinės frakcijos arba pritarent mažiausiai keturiems komiteto nariams. Kas norėtų pasisakyti? Ponas Alafranka, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti kandidatą, kandidato pavardę, užimti pirmininko, pirmininko um, E, poziciją, tai būtų Elmaras Brokas. Taigi, manau, kad mes taip pat turėtumėme padėkoti savo kolegai Albertiniu, kuris pirmininkavo per praėjusius dviejus su pusę metų. Ir dar, ponė pirmininkė, norėčiau šį betą pridurti kitų politinių frakcijų nariams. Ponas Brokas negali šiandien dalyvauti komiteto posėdėje, nes jis dabar dalyvauja rengiant naują tarp vyriausybinę sutartį, kaip parlamento narys. Dėl to ir negali dalyvauti šiandienos posėdėje, tačiau atsinti laišką, kuriu, kuriame sutinka prim, pe, e, užimti pirmininko postą, jeigu jis bus išrinktas. Pirmininkė, ar yra dar salėje kitų kandidatų? Ne. Tuomet norėčiau perskaityti pono Broko laišką nes jis asmeniškai turi patvirtinti sutikimą. Taigi, mėly kolegos, mane informavo, kad mano politinė frakcija ketina siūlyti mano kandidatūrą į užsienio reikalų komiteto pirmininko postą. Šis pasiūlymas man yra didžiulė garbė ir su, didžia, su didžiuliu malonumu priimu šį pasiūlymą. Kaip žinote, aš esu vienas iš trijų atstovų paskirtų Europos parlamento dalyvauti dėrybose dėl tarp vyriausybinės sutarties dėl fiskalinio stabilumo sąjungos. Dėl to negaliu šiandieną dalyvauti steigiamajame šio komiteto posėdėje. Negaliu dalyvauti ir rinkimų procese. Labai apgailestauju, kad susiklosti tokios aplinkybės, bet e, manau, kad tikrai turiu pakankamai ryšto ir pasiaukojimo dalyvauti parlamento vardu šiuose dėrybose. Taigi, tikiuosi, kad komiteto nariai mane supras ir tikiuosi jų paramos. Ir turiu pasakyti, kad esu įgyvendinęs visus įsipareigojimus, kurie yra susijęs su šiuo postu. Jūsų nuoširdžiai Elmaras Brokas. Kadangi. Taip, prašau, žodis jums. Turiu klausimą, ponė pirmininkė, jums. Galbūt pareigūnai atsakys į jį. Tradiciškai, kai kažkas išrenkamas į komiteto pirmininko postą, jo reikia paklausti, ar finansinės deklaracijos ir interesų deklaracijos yra parengtos ir pasirašytos. Jis to nepasakė ir nuo sausio pirmosios dienos galioja naujos taisyklės. Ar jūs manote, kad e, pagal tą laišką mes galime teikti, kad jo deklaracijos yra sutvarkytos? Pone Tenokai, sako pirmininkė, dar kartą skaitau. Aš moraliai esu įsipareigojęs savo, konstitu, savo institucijai atlikti savo pareigas kaip Europos parlamento atstovas ir esu įgyvendinęs visus, visas prievolės susijusias su šia tarnyba, su šiuo postu. Aš manau, tai aiškiai viską pasako. Taigi, Tai reiškia, kad, na, kadangi kitų kandidatų daugiau nėra, aš siūlyčiau patvirtinti Elmaro Broko kandidatūrą plojimais. Taip, puiku. Ačiū. Na ir užsienio reikalų komiteto nariai. Mes, matyt, norime pasakyti Elmarui, norėsime pasakyti Elmarui Brokui, kad e, nuoširdžiai tikimės, kad jo paskirimas, jo išrinkimas e, komiteto pirmininku mums sukurs dar geresnį įvaizdį. Na ir mūsų komitetas sustiprės jam vadovaujant. Na ir manau, kad e, Elmaras Brokas pats, kai atvyks į posėdį rytoj, jis imsis atitinkamų uždavinių ir labai nuoširdžiai, manau, padėkos ir ponui Albertiniui. Kągi, pirmininko, kadangi nėra, tai man teks dar papirmininkauti toliau rinkimų procese, kai bus išrinkami keturi vicepirmininkai. Kągi. Norėčiau Jūs informuoti, kad politinės frakcijos nurodė, jog kandidatūros yra štai kokios. Į pirmojo vicepirmininko postą ponas Provera, į antrąjį, jo, antrojo vicepirmininko postą ponas Pašku, trečiasis ponas Kovačevas, ketvirtasis ponas Majeris. Ar yra dar kitų kandidatų į vicepirmininko postus? Ne. Pone Provera, ar jūs sutinkate tapti vicepirmininku? jūs sutinkate. Pone Pašku, prašau. Sutinkate, puiku. Pone Kovačiavai. Pone Majer. Ponas Mairis parašė, dėje, negalėsiu dalyvauti afeto posėdėje šiandieną. Apgailestauju, nes turiu problemų su reisais, su skrydžiais. Mane ką tik informavo, kad turiu dalyvauti, kad patvirtintų mano kandidatūrą arba turiu raštu patvirtinti sutikimą. Taigi aš norėčiau jūs informuoti, kad esu kandidatas ir tikrai atsiųsiu oficialų laišką faš, faksu dar šią popietę. Ačiū Jums labai. Ponas Huntis. Šo αυτά που Kuo frakcijos vardu dar kartą norėčiau patvirtinti tai, kas buvo perskaityta. E, tai yra ši žinutė raštu. Jis iš ties negalėjo atvykti į mūsų posėdį. Asmeniškai ir frakcijos vardu noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai ir paprašyti priimti šį pasiūlymą. More candidates as the four. Ar yra dar kitų kandidatų šalia ketvir, keturių paminėtų. Jeigu ne, tad tuomet tvirtiname plojimais. Puiku. Tai reiškia, kad man tiesiog belieka visiems palinkėti sėkmės, einant naujas pareigas. Na ir aš norėčiau, kad ponas Provera dabar perimtų pirmininkavimą. Yeah, he's the first vice chair. Yeah,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 Mr. Tanok, I did. I did fill my declaration. Pone Tanokai, aš užpildžiau deklaraciją. Yes, yes. What is that? That's perfect. yes, dear colleague, I think that. Mėly kolegos, pirmiausia turime turbūt pasveikinti naują komiteto narį, buvusi parlamento pirmininką, kolegą Buzeką. Sveiki atvykę į komiteto posėdį. Na, dabar galime pradėti darbą. Darbo atverkės projekto tvirtinimas. Nėra pasiūlyta pakeitimui, todėl galima patvirtinti šią darbo atvarkę. Ar kas nors prieštarauja? Ne. Pirmininkas neturi pranešimų. Kitas klausimas - Europos parlamento rezoliucija apie Kosovo Europos integracijos procesą. Mūsų pranešėja yra kolegė Ulrike Lunaček. Ji yra čia. Taigi dabar antrą kartą aptarsime rezoliuciją. 209 pakeitimai pakeitikti. Pranešėja susidėjo dėl 18 kompromisinių pakeitimų. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai Lunačiak pristatyti svarbiausius pakeitimų aspektus ir kompromisinius pasiūlymus. Ačiū. Et ir prašom. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti naują komiteto prezidiumą su naujais išrinktais e, pirmininku ir vicepirmininkais. Kai dėl pranešimo, tai matote, kad sustikau su šešėliniais pranešėjais ir mums pavyko susitarti dėl kai kurių kompromisų, dėl daugelio kompromisų. Pirmiausia, prieš pradedant komentuoti, norėčiau padėkoti visus kolegas, padėkoti visiems kolegams patiekusiems pranešimus, ypač dėl Kosovo, kaip žinome, situacija ir požiūrė į Kosovą yra gana e, prieštaringi šiame parlamente. Nepaisant to, dėkoju visiems nariams pateikusiems pakeitimus ir kurie siekia kompromisų Dėl kai kurių problemų galėjome sustarti, dėl kai kurių ne, bet tai yra demokratijos dalis. Ačiū. Palyginti su ankstesniu pranešimu, praneštų, parengtų prieš pusantrų metų, pasikeitė nemažai dalykų. Kai kurie dalykai ne. Pasikeitė tai, ir tai paminėta rezoliucijoje, kad įvyko 10 e, metų generalinės asamblėjos posėdis, kuris patvirtino rezoliuciją pareiškęs, kad e, prasidėjo dialogas tarp Serbijos ir Kosovo ir įvyko iki šiol devyni sustikimai. Ne visi rezultatai dėja, trokštami rezultatai pasiekti, bet bent jau dialogas prasidėjo ir pirmą kartą jame dalyvavo abiejų valstybių vyriausybių nariai prie vieno stalo. Tai yra didžiulė pažanga santykiuose tarp šių abiejų šalių. Kiti dalykai įvykę tuo metu. Praėjusią savaitę komisarė Malmström sausio 19 dieną nuvyko į Prištiną ir pradėjo vizų dialogą. Parlamentas jau prieš pusantrų metų reikalavo, kad komisija tai daryti, darytų. Užtruko ilgai, per ilgai, bet pagaliau šis dialogas prasidėjo ir tai yra taip pat paminėta ir pranešime palyginti su 2060 metų Liepos mėnesiu, kuomet 69 jungtinių tautų e, valstybės pripažino Kosovą, dabar jau yra 85. Dar nėra pusės jungtinių tautų narių, tačiau padidėjimas žymus. Ir galiu išsakyti kontroversišką klausimą tarp mažumos ir daugumos parlamente. Pranešime, kaip ir ankstesnėme pranešime, aš e, teigiu, kad mes e, džiaugtumėmės, jeigu likusios penkios ES valstybės narės nepripažinusios Kosovo dar tai padarys. Priežastis yra ta, kad Kosovo turime e, didžiausią civilinę misiją EULEX. Ten yra daug darbuotojų, tarptautinių organizacijų, ES komisijos projektų vykstančių tenai ir būtų labai svarbu, kad ES būtų matoma kaip viena šalis, o nesusiskaldžiusi. Taip pat noriu padėkoti valstybių narių atstovams, kurios dar nėra pripažinusios Kosovo, tačiau turi e, savo biurus Prištinoje. Tai yra e, ženklas, rodantis galimą pažangą. Dėl kai kurių problemų, kurias minėjau savo miniu savo pranešime, yra tai, kad labai svarbu, ypač turint galvoje Kroatijos referendumą įvykusi vakar ir e, du trečdaliai dalyvavusiųjų tenai e, nubalsavo taip. Ir tai yra perspektyva, e, rodant, ženklas rodantis perspektyvą ir Kosovui. Ir aš tai pabrėžiu ir pranešime. Taip pat minėjau, kaip koks svarbus yra dialogas su Belgradu. Svarbu, kad prasidėjo vizų dialogas, siekiant panaikinti izolacijos jausmą, kurį patiria ypač jaunimas Kosove, kuomet aplinkinės kitos šalis, jų piliečiai gali laisvai keliauti jau daugiau kaip metus, o jie ne. Ir tai sukuria tokį jausmą, kad ES rimtai nežiūri į jų ES narystės perspektyvą. Taigi vizų dialogas prasidėjo, tikiuosi, kad kelio gairės greitai bus pateiktos ir po to Kosovo vyriausybė turės tas gairės kartu su parlamentu ir plėtinė visuomenė įgyvendinti. Pranešime taip pat miniu probleminę miškas rytis pačiame Kosove. Yra daug pažeidimų Buvo daug pažinių per paskutinius parlamento rinkimus, nemažai mūsų kolegų dalyvavo stebėjimo misijoje ir mes raginame greitai nubausti tuos, kurie užsėmė sukčiavimu, ypač vietos rinkimų pareigūnai. Nes piliečiams reikia pademonstruoti, kad tai negali toliau vykti jokiose kitose rinkimuose. Taip pat raginu vyriausybę ir parlamentą bei opozicijos partijas E, imtis e, rinkimų ir konstitucinių reformų, kas yra būtina, kad kitą kartą rinkimai būtų tinkami ir nebūtų problemų su balsavimo skaičiavimais ir panašiai. Tai turi būti padaryta, kad kitą kartą rinkimai būtų geri. Korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo klausimas tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, e, kurio užsieima civilinė misija EULEX e, Kosove. Tai taip pat minima mano pranešime. EULEX susilaukė nemažos sėkmės, ypač muitų policijos e, darbo klausimuose. Ir e, jie sako, kad galima sumažinti darbuotojų skaičių, nes pažangos pasiekta nemažai dar nemažai reikia nuveikti, ypač e, kovojant su aukšto lygio korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Taip pat e, liudininko apsaugos srityje tiek Kosove, kur e, įstatymas turi būti įgyventinas kaip galima greičiau, bet taip pat valstybės narės ir valstybės dalyvaujančios EULEX misijoje turi būti pasirengusios perkelti galimus liudininkus į savo šalis. Pranešime taip pat minimas dalykas, kuris e, daugiausia susilaukia dėmesio žiniasklaidoje, tai yra e, nestabiliai įtempta situacija šiaurėje. Čia aš raginu pašalinti kelių blokus, taip pat e, raginu Serbijos vyriausybę panaikinti paralelinės struktūras, kas sukelia daug protestų. Pranešime taip pat aiškiai sakau, kad Kosovo padalymas nėra darbo atvarkės klausimas, tiek mano nuomonė, tiek šio parlamento nuomonė. Būtina, kad Kosovo vyriausybė įtikintų serbų gyventojus šiaurėje, kad tai yra taip pat ir jų šalis ir kad būtų vykdoma atitinkama programa. Ir, aišku, reikia panaikinti kliūtis ant kelių ir iš panaikinti paralelinės struktūras. Aš džiaugiuosi tuo, kad serbų bendruomenė, ypač pietuose, į pietus nuo Iberio pusė, upės, e, įsitraukė į į pilietinį gyvenimą, apsaugant kultūrinį ir religinį palikimą. Tai yra pozityvūs aspektai šioje Vakarų Balkanų šalyje. Taip pat džiaugiuosi, kad yra įkurta speciali EULEX tyrimo grupė. Žinau, kad parlamento nariai domisi tuo, ši grupė nagrinėja mar, Martai pranešimą apie e, prekybą žmonių organais ir panašiai. Ši grupė dirba Bruselėje ir tikiuosi, kad ji greitai pasieks būtinų rezultatų. Dėl teismų žiniasklaidos laisvės yra trūkumų Kosove. Dėl to e, reikia dar padirbėti ir Apie tai kalbama ir pranešime. Ypač, kai kalbame apie stiprią nepriklausomą žiniasklaidą, tai yra demokratijos ramstis ne tik Kosovo, bet ir kitose vakarų Balkanų šalise, bet ir mūsų pačių šalise taip pat. Apie tai parlamente kalbame dažnai. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti vyriausybės antidiskriminaciniai veiklai, ar tai būtų moterų padėtis, ar religinių mažumų, lytinės orientacijos prasme, bet ir taip pat skirtingų etninių grupių padėties Romų, Aškalių, Egiptiečių bendruomenių. Pozityvu yra tai, kad per pastaruosius metus dėta daug pastangų iš naujosios vyriausybės pusės padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms pradėti verslą. Yra pozityvių pavyzdžių, nepaisant to, yra ekonominių problemų apskritai, nes biudžeto disciplina ir stabili makronominė politika dar nesukurta ir tai, e, reik, tam reikia daugiau dėmesio skirti ateityje. Aplinkos apsauga yra taip pat problema, kur trūksta pažangos. Yra tam tikrų pozityvių pavyzdžių, tačiau svarbiausia problema lieka, tai yra energijos gamyba, nes naudojamos dvi anglį deginančios jėgainės, kurios yra labai teršiančios jėgainės. Jas reikia uždaryti kaip galima greičiau būtent Kosovo A jėgainę, o B taip pat reikėtų uždaryti. Apgailėstauju, kad nesima pakankamai tyrimų analizuojant, ką būtų galima padaryti vietoj naujų jėgainių statybos. Tuo trūksta ir čia galime dar pasidarbuoti. Taigi apskritai turiu pasakyti, kad žinau, kad parlamente yra narių, kurie nepritarė Kosovo nepriklausomybei. Tačiau aš prašau visus atkreipti dėmesį į tai, kad ši šalis yra viena iš Europos plėtros politikos objektų ir reikia galvoti apie tai, kaip skatinti piliečių gerovę, jų situacijos būklės gerinimą. Ir tikiuosi sulaukti jūsų paramos tvirtinant kompromisus, kaip jau sakiau anksčiau, ir noriu dar kartą padėkoti už bendradarbiavimą visoms frakcijoms. Ačiū. Thank you. Ačiū. Kolegė, e, prieš suteikdamas žodį keturiems kolegoms, noriu pasveikinti aplinkosaugos ir miestų planavimo ministrą Kosovę, poną Dakar Gašį. Ar jūs čia? Taip? O dabar pirmasis kalbėtojų sąraše. Ponas Poselt, kuris yra šešėlinės pranešėjas. Prašom, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai Lunaček ir pasveikinti ją. Tikrai ji parengė ypatingą pusiausvyrą pasižyminti pranešimą. Ir aš turiu pasakyti, kad šio pranešimo iš vis nereikėtų keisti. Nepaisant to, yra 209 pakeitimai, įskaitant ir mano pakeitimus bei ponios Lunačiak pakeitimus. E, tai, tai yra didžioji Europos parlamento paslaptis, kodėl tiek daug pakeitimų yra, tačiau yra kaip yra. 209 pakeitimai yra pateikti. Aš džiaugiuosi, kad bendradarbiavimas su visais šešėlinės pranešėjais yra geras. Mums pavyko suformuluoti puikius kompromisinius e, pasiūlymus į kuriuos įplaukia visi kiti parlamento narių teikti pakeitimai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų, e, pabrėždamas kai kurių pakeitimų politinę svarbą. Labai daug pakeitimų kuriais bandoma grįžti prie Kosovo statuso klausimo. Aš turiu pasakyti, kad trys e, ketvirtadaliai Europos parlamento narių balsavo už Kosovo nepriklausomybę. Trys ketvirtadaliai Europos parlamento narių aiškiai pasakė, kad bet kokios diskusijos dėl Kosovo statuso nebeturėtų būti tęsiamos. O dabar, jei kažkas vėl nori kalbėti apie e, konkretų pavadinimą, ar tai yra respublika ar bendruomenė ir koks turėtų būti Kosovo statusas, tai na, manau, kad reikėtų gerbti tai, kad gali penkios ES valstybės iš 27 turėti ir savo atskirąją nuomonę, tačiau kitos 22 ES valstybės pripažino Kosovo nepriklausomybę. Tas pats taikytina ir 85 jungtinių tautų organizacijos šalims, e, Kosovo kaimynėms. Taigi aš iš ties manau, kad beprasmiška vėl ir vėl kalbėti apie Kosovo statusą. Todėl labai aiškiai pasakysiu, kad aš e, tikrai gerbiu mažumos nuomonę, tačiau ta mažuma negali tikėtis, kad valstybių dauguma orientuosis į mažumos valstybių poziciją. Todėl noriu pasakyti, kad mes nereikalaujame tų penkių valstybių, kad jos pripažintų Kosovo nepriklausomybę. Mes mandagiai prašome, kad jos pripažys, pripažintų nepriklausomybę, todėl kad tas pripažinimas palengvintų ir EULEX misiją. E, jo labiau, kad jau tiek metų mums vis dar nepavyko susitarti. Tai yra užsienio politikos silpnoji vieta, tačiau mm, reikia pripažinti, kad kiekviena valstybė gali apsispręsti dėl savo suvereniteto, kiekviena valstybė gali apsispręsti dėl kitos valstybės suvereniteto, tačiau uh, Reikia nepamiršti, koks yra ES valstybių daugumos balsas. E, tas pats taikytina ir minčiai dėl Kosovo padalyjimo. Kolegės ir kolegos, daugelis jūsų tikriausiai puikiai susipažinę su Kosovo regiono problemomis. Ir tiems, kas kalba apie padalyjimą, turiu pasakyti, kad reikėtų puikiai suvokti, kokios to padalyjimo pasiekmės būtų, jei grįžtume prie senųjų Jugoslavijos e, teritorinių sienų ir bandytume įsivaizduoti, e, kaip pasikeistų Albanų e, sienos ar buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos sienos, kaip keistusi. Uh, E, o Novi Pasa tada priklausytų Bosnijai. Čia vėl reikėtų daryti teritorinių sienų pakeitimus. Todėl norėčiau įspėti jūs iš anksto ir paprašyti e, neparemti idėjų keisti Kosovo teritorinio vientisumo e, idėjas. Kalbant apie Eulex misiją, E, šios misijos dėka buvo padaryta daug gerų dalykų, tiesa būta ir daug nusivylimo. Ir būdami Europos parlamento nariai turime labai kritiškai vertinti EULEX misiją. EULEX visoje Kosovo teritorijoje turi gebėti veikti vienodai veiksmingai. Todėl Europos parlamento užduotis ir turėtų būti tinkamai kontroliuoti šios misijos veiklą. Jo labiau, kad Europos parlamentas yra e, biudžetą kontroliuojanti institucija. Um, Kitas klausimas dėl vizų režimo. Negalime leisti tokios situacijos, kai NATO vykdo šalies išlaisvinimo operacijas ir dalį žmonių patalpina kažkokiose uždarose teritorijose. Na, kaip atrodys tos jaunos demokratijos žmonių gyvenimas, jei dalį e, demokratiniškų gyventojų tiesiog uždarysime rezervate. Turime vizų režimo klausimą kuo greičiau išspręsti, nes priešingų atveju nesukursime jokio stabilumo. Mums yra reikalingas tinkamas laisvosios prekybos susitarimas e, su ES, reikalinga remti mažas ir vidutinės įmonės, reikalinga skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių gavybos galimybės. Kolegė Lunačiak apie tai taip pat užsiminė. Manau, kad e, ši jauna šalis turi daug e, plėtros galimybių. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad Achtizari plane yra numatytos reikalingos šaliai atsigauti priemonės ir 6 procentai serbų gyvenančių Kosove, tai yra iš 6 procentų Kosovo gyvenančių uh, serbų 4 procentai yra visiškai integravęsi. Ir tie tik likę 2 procentai šiaurėje susiduria su e, tam tikromis problemomis. Čia esama paralelinės E, struktūros, todėl tiek e, Vokietijos kanclerė, tiek kiti svarbus politikai kalbėjo apie tai, kad bet kokias paralelinės struktūras reikėtų panaikinti. O jei tai nebus padaryta, labai aiškiai turiu pasakyti, kad Serbijai negalime e, suteikti šalies kandidatės statuso. Būkštauju, kad Kosovas tiesiog privalo panaikinti bet kokias paralelinės struktūras. Ačiū. Antrasis šešėlinis pranešėjas yra ponas Panseri. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu kiek trumpiau. Aš taip pat Norėčiau padėkoti kolegijai Lunaček ir visiems šešėliniams pranešėjams, su kuriais mes puikiai bendradarbiavame. Būtent todėl mums ir pavyko susitarti dėl kompromisinių pasiūlymų. Kompromisiniai pasiūlymai yra puikūs, jiems reikėtų pritarti, daugiau čia ir nesigilinsiu. Uh, E, sulaukėme įvairiausių pakeitimų, kuriais siekiama įspręsti kai kurias problemas, svarbias problemas. Pavyzdžiui, reikia sustiprinti teisinės valstybės principus, teismus, e, rinkimų teisė turi būti sustiprinta, rinkimai turi vykti skaidriai, Taip pat svarbus tinkamas koordinavimas ministerijų lygmenyje, reikia teikti techninę pagalbą koordinavimo institucijoms per vietinės įstaigas. Kalbant apie EULEX misiją, e, čia būtina pašalinti bet kokius struktūrinius trūkumus, tokius kaip vidaus resursų trūkumas, bei sustiprinti išorės kontrolę. Manau, kad reikia imtis griežtų žingsnių, kuriais būtų galima pašalinti esamus trūkumus. Vėlgi noriu padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą, todėl kad šis klausimas nėra tas klausimas, į kurį galima rasti paprastą atsakymą. Ji mums padėjo suvieninti ir suvienodinti savo pozicijas. Ačiū, ponas Kačin. Garbus kolegos, aš noriu pradėti pasveikindamas pranešėją ponę Lunaček, kuri ne tik entuziastingai dirbo, tačiau ji rėmė Kosovo pažangos idėją. Noriu padėkoti jai už jos atsidavimą. Noriu pabrėžti, kad e, vizų liberalizavimo dialogas prasidėjęs praėjusią savaitę yra labai svarbus žingsnis. Tai nėra tik praktinis teisinis e, žingsnis, tačiau ir su emocijomis susijęs aspektas, jo labiau, kad e, Kosovo žmonėms bus suteiktos vienodos teisės kaip ir kiti kitiems Balkano regiono gyventojams. Todėl noriu e, pabrėžti ir pasveikinti Europos komisiją, kad pagaliau šis dialogas buvo pradėtas. Tačiau, kita vertus, e, svarbu paminėti, kad pastarieji įvykiai Kosove, tai yra demonstracijos, e, kurias organizavo Albin Kurtin e, partija e, kritiškai vertintinos, jo labiau, kad e, buvo skatinama pamiršti svarbu tartotinį dialogą ir parodyti, kad daugelis įvykių vyksta dėl Kosovo kalties tokios populistinės demonstracijos yra pavojingos. Aš manau, kad e, Audin Kurti partijos žingsniai turėtų būti vertinami labai rimtai, juo labiau, kad ši partija e, gali pakreipti šalies likimą pavojingą linkme, nenaudingą Kosovo žmonėms. Taip pat noriu padė... atkreipti dėmesį į tai, kad turėtume pasveikinti Kosovą dėl palankių poslinkių. Pone Edita Tahiri kalbėjo apie tai, kad esama pažangos dėl Kosovo pavadinimo ir dėl to, kad Kosovas gali dalyvauti skirtingose tarptautiniuose forumuose. Tai yra puikus pasiūlymas, e, kurį remia ir Kosovas, ir aš tikiuosi, kad iš Belgrado sulauksime labai teigiamo atsako greitų laikų. E, šio dalyvavimo formuose galimybė pagerins e, bendradarbiavimo galimybės. Ir ne tik tas dvi šalis, tačiau ir visas vakarų Balkanų šalis, ypač tas, kurios likščiau dar nepripažino Kosovo nepriklausomybės, e, paskatins teigiamiau vertinti Kosovą. Dar neturime paskirto specialiojo e, įgaliotinio delegacijos vadovo Kosovo e, reikalams. Tiesiog palaukime. Aš išgirdau, ką jūs pasakėte, tačiau e, girdėjau ir tai, kad šis paskirimas yra kiek nukeltas. Būtų svarbu, jei delegacijos vadovas kuris atsistatydino kaip ministras, Tikiuosi, kad šis paskirimas įvyks kaip galima greičiau ir tai prisidės tiek prie Kosovo, tiek prie vakarų Balkano šalių stabilizavimo. Ačiū. Okay. Dėkoju. Galiausiai ponas Tanokas, paskutinis šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė vicepirmininkė, sveikinu jūs perrinkus į vicepirmininko postą. CR frakcija visapusiškai pritarė ponios Lunačiak pranešimui. Ir mes, aišku, norime klėstėjimo, stabilumo ir taikos Kosove ir visose vakarų Balkanų, Balkanuose kaip regione. Euroatlantinė integracija yra labai svarbi siekiant stabilumo ir ypatingai reformų procesas ekonominių ir teisės saugos, teisėtvarkos, teismų reformos ir taip toliau. Jeigu ši ši paskata bus atimta iš jų, tuomet tai gali sukelti destabilizaciją. Ir ponui Kačinui turiu pasakyti, kad tai egzistuoja abiejose pusėse dėl Kosovo ginčio. Prioritetas turi būti štai koks. ES turi teikti paramą per EULEX, kovojant su korupcija ir nusikaltimais, skatinti ekonominį augimą, mažinti nedarbą ir ekonominį priklausomumą nuo vakarų pagalbos. Nes dabar Kosovas tos pagalbos gauna nemažai. Taip pat remiame baronienės Ashton tarpininkavimu surinktoms dėryboms, kai buvo bandoma surasti taikaus, taikaus sambuvio sprendimą šiame regione. Na ir tas ilgalaikis sutarimas turėtų būti galiausiai aptariamas. Nedidelė e, serbų mažuma pritarė paralelinėms struktūroms e, ir, šiau, šiau, ir tai, kas yra šiaurėje nuo, nuo Ibano upės, kažin ar atspindi realiai egzistuojančią realybę. Ir kažin ar jie norėtų, kad Pristina priimti Pristinos jurisdikciją savo kasdieninėme gyvenime. Na ir, aišku, de facto padalymas reikštų, kad Kosovas artimiausia ateitie negalėtų prisijungti prie ES, Junktinių tautų ar NATO. Ir kažin ar nepripažįstančios valstybės narės ir taip pat jungtinių tautų saugumo struktūros Kinija, Rusija, kažin ar jos pakeis savo poziciją artimiausioje ateityje dėl Kosovo, taigi mes turėtumėme realiau ir pragmatiškiau vertinti situaciją, nes priešingai tos problemos bus vilkinamos nulatos ir tai daug kaž kainuos vakarų mokesčių mokėtojams. Ačiū. Dėkui, kitas kalbėtojas. Ponas Kukan, jis yra delegacijos pirmininkas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad parengsime gerą rezoliuciją, kur tinkamai daugiausia dėmesio bus skiriama realiems iššūkiams ir problemoms, su kuriomis susiduria Kosovas. Dabartinis projektas yra puikus e, to garantas ir labai vertinu pranešėjos darbą, kuri daug pozityviai prisidėjo rengiant rezoliuciją. Keturias pastabas norėčiau išsakyti dėl vizų liberalizavimo dialogo, kuris buvo pradėtas praeitą savaitę Kosove. Komisarė Valstrom pradėjo procedūrą. Dialogas bus svarbus procesas, tai bus išbandymas Kosovui. Mes turime vertinti procesą pragmatiškai, ką darėme ir su kitomis regiono šalimis. Panašu, kad pranešime nėra minimas referendumas dėl Kosovo šiaurės. Mes turime priimti atitinkamą poziciją šiuo klausimu, nes dėl to padėtis šioje Kosovo dalyje tik dar labiau sunkėja. Ir tikimės, kad tiem žingsniams nebus pritarta ir galiausiai bus atsisakyta paralelinių institucijų šiaurėje. Šių metų gegužės mėnesio rinkimai bus svarbus to išbandymas. Euleksas ir darbas Kosove, misijos darbas Kosove turi būti realiai įvertintas pagal pasiektus rezultatus. Mes turime būti informuojami apie tai, kaip yra planuojama pertvarkyti Eulekso misiją ir daugiausia dėmesio turi būti skiriama būtent šiems klausimams. Dėl energetikos. Atsižvelgiame į tai, kad reikia geriau ger, tenkinti augančius energijos poreikius. Taip pat svarbu pažymėti ir aplinkosauginius ir visuomenės veikatos pavojus, nes anglimi varomos jėgainės iš tiesų kelia tam tikrų problemų. Ir aš tai teigiu dėl to, kad naujiems e, atsinaujinantiems energijos šaltiniams nėra skirima pakankamai dėmesio. Dabar gavome informacijos apie tai, kad A blokas bus vėl atidarytas, jis yra pasenęs ir nebuvo eksploatuojamas per pastaruosius 11 metų. Na ir rinkimų šūkis sustiprinkime abipusiškumą priekyboje su Serbija. Aišku, galima, yra tokia teisė renkti demonstracijas. Tačiau visos teisėkuros priemonės, visos taisyklės turi būti griežtai pritaikomos, jų privalu laikytis tam, kad nepabloginta būtų situacija nereikalingai. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju. Yra dar penki kalbėtojai sąraše. Prašau jūsų Mielai prašau jūsų kalbėti nelgiau nei dvi minutės. Pirmiausia, ponia Monic. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus pasiekus puik, puikių kompromisų dėl pakeitimų. Turiu keletą pastabų. Pirmiausia, ES konstruktyvi, diferencijuota pozicija puikiai prisideda prie ES misijos ir apskritai stabilumo vakarų Balkanų regione. Ir tikrai dėl to gali vykti aukščiausio lygmens ES ir Kosovo sutikimai. Pirmasis vyko pirmininkavus Ispanija dešimtaisiais metais. Ir tai, kad jungtinių tautų, jungtinėse tautose dešimtų metų rugsėjo mėnesį buvo vienbalsiai primta rezoliucija, kurią pasiūlė Serbi, Serbija, ir dauguma valstybių pasisakė už tai, kad tarp Belgrado ir Pristinos turi vykti dialogas. Taigi turime daugiausia dėmesio skirti, daugiausia skirimo dėmesio tiems dalykams, kurie tom šalims yra vieni, bendri, aktualūs, kova su korupcija ir nusikaltimais ir panašiai. Kiti e, mano pastebėjimai, antrasis pakeitimas turi būti patvirtintas, kad nebūtų vėl kvesionuojamas Kosovo statusas Antrajame pakeitime mes kalbame apie Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją 1224, 99 metais ji buvo patvirtinta. Ir visos nuorodos į Kosovą rezoliuciją turėtų būti suprantamos kaip nepažeidžiančios ir neprieštaraujančios valstybių narių pozicijoms dėl statuso. Kiti kompromisiniai pakeitimai juose prašome pritarti Kosovo statusui, prašome čia atskiro balsavimo, tai nėra daugumos ar mažumos klausimas, tai yra tiesiog uh, suverenių valstybių narių sprendimų klausimas. O tiesa ta, kad dauguma tarptautinės bendruomenės bendrijų, bendrijos atstovų ne, nepritarė Kosovui, nepripažįsta Kosovo. Taigi nuomonės skiriasi. Mes taip pat norime kalbėti ir apie tai, kad reikia užkirsti kelią Serbijos kelių blokadoms, blokavimui. Ir Serbijo, serbai gali Kosove taikės demonstracijas rengti. Šeštame kompromisija reikia sakyti statements, o ne statement, naudoti daugiskaitą, nes prezidentas Tadičius ir Serbija ne, ne vieną pareiškimą jau yra padarę, kur kalba už taiką. Tai nebuvo vienas pareiškimas, jų buvo keletas. Ačiū dar kartą pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Ačiū, ponas Peterli. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už labai profesionaliai atliktą darbą ir sveikinu ją parengus gerą pranešimą. Aš irgi manau, kad e, laik, reikalai pasistumėjo priekį po vakarykščio referendumo Kroatijoje, kur du trečdaliai rinkėjų nusprendė pritarti stojimui Europos Sąjungą. Tiesa, dabar tiesiog siūlyti europinės perspektyvas ir kitoms narystės siekiančiams šalims vakarų Balkanuose. Aš manau, kad kompromisiniai pakeitimai turėtų būti priimami, jie sukuria pritinę vertę pranešimui, ypatingai kur kalbama apie vizų liberalizavimą. Tai realiai labai aktualu žmonėms. Taip pat dėkoju už tai, kad yra akcentuojamos Europinės Kosovo perspektyvos. Na, kitų argumentų neminėsiu, nes jie jau buvo išsakyti kitų kolegų, bet norėčiau pabaigai dar vieną pastabą išsakyti. Pranešėja minėjo devynis posėdžius, dialogo posėdžius. Kituose dokumentuose, kituose pareiškimuose minimi 8 ar 5 posėdžiai, taigi turime galiausiai apspręsti, kiek jų buvo. Ačiū, ponė Gomeš. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti poniai Lunaček ir kitiems šiandienams pranešėjams, kurie su jie dirbo ir parengė pranešimą, kuris geras, nuoseklus ir labai konstruktyvus. Nėra slepiama sunkum, nėra slepiami sunkumai, problemos, yra laikomas tokio aktyvaus požiūrio, bandoma nustatyti tas rytis, kur reikalinga pažanga Kosove. Ir manau, kad tai kartu su pranešimu dėl Serbijos, kuris irgi dabar yra rengiamas, tai bus puikus teisingas signalas tam regionui ir pagrindiniams regiono veikėjams. Norėčiau visgi pažymėti, kad ekonominėje srityje e, būtų galima, na, pritariu tam, kas yra parašyta, bet man atrodo, kad negalime tikėtis, kad kova su korupcija ir e, šešėlinė ekonomika ir visi klausimai dėl smulkių įmonių transporto, kad visa tai pagerės, jeigu ES aktyviai nepadės Kosovui geriausiai pasinaudoti savo ištekliais ar žemės ūkio, ar kalnakasybos, ar energetikos rydyje, kai aš lankiausi Kosove, mačiau, kad Kosovas galėtų tapti valstybę teikiančią energiją, o ne import, energijos importuotoją. Ir ES galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį ir dėja tai nevyksta. Pagal Junktinių tautų MIK e, misiją ES iš dalies vykdė tam tikrus įsipareigojimus ekonominėje srityje, tačiau jie nedavė puikių rezultatų ir tai paaiškina, kodėl mes esame dar toj pirminėje Kosovo ekonomikos kūrimo ir plėtojimo stadijoje. Na ir šalia to, kad sveikiname ES delegacijos vadovo paskirimą, galėtumėme pabrėžti, kad uh, Labai svarbu, kad ES realiai suvaidintų savo vaidmenį, plėtojant Kosovo ekonomiką įvairiose srityse, kurias aš ir paminėjau. Ačiū. Ačiū. Toliau, pana Janako. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τα σχόλια των συναδέλφων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι... Ačiū. Aš išklausiau kolegių ir kolego pastabas. Uh, Ir e, niekas nebejoja, kad e, tai, kad penkios valstybės vis dar nepripažino Kosovo nepriklausomybės ir nepateikė jokių teigiamų argumentų, yra probleminis klausimas. Tačiau noriu pasakyti, kad esame ir daug teigiamų, teigiamų poslinkių, kaip pavyzdžiui, gyvas dialogas Ir niekas turbūt tuo nebejoja. O kalbant apie rinkimus, turime reikalauti, kad būtų laikomasi demokratinių principų. Ir čia kalbu apie visus rinkimus visose lygmenyse. Tiesa, ne visiškai esu užtikrinta, kad situacija iš ties yra tokia gera, kaip ji piešiama. Uh, nes manau, kad realioji situacija tikrai netitinka mūsų lūkesčių. Todėl Europos komisija turi daugiau dėmesio skirti ir žmogaus teisų klausimams. Ačiū. Last speaker. Paskutinysis kalbėtojas, pana Fajon. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą ir atsidavimą padėti Kosovui Europos integracijos kelyje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į įtampą kilusią vakar susijusią sukurti judėjimą su organizuotais protestais. Šie Renkiniai neprisideda prie pozityvių aspektų plėtojant dialogą su Serbija, būtent ne dabar, kuomet e, yra pozityvių žinių, kad prasidėjo vizų dialogas. Kaip pranešėja dėl vizų panaikinimo kitoms Vakarų Balkanų šalims, malonu išgirsti šią žinę. Tai yra labai pozityvus žingsnis, bet Tai bus ir Kosovo brandumo išbandymas, nes procesas iš tikrųjų pareikalaus daug pastangų. Kosovas turės įvykdyti įvairius kriterijus, ypač kovos organizuotų nusikalstamumu ir korupcijos rytise. Jiems e, užtikrinti reikės e, sienus apsaugą, dokumentų išdavimą. Tai yra bus, tai yra bus ilgas procesas, tačiau Kosovas e, yra pasiryžęs jį praeiti ir e, jų gyventojai turi turėti tas pačias galimybės kaip ir kitų regiono šalių žmonės ir neturėtų būti izoliuoti. Taip pat norėčiau paminėti kai kurios e, labiau ginčytinus e, klausimus. Pavyzdžiui, kai dėl EULEX misijos aš džiaugiuosi kai kuriais kompromisiniais pakeitimais ir norėčiau pasidžiaugti kad paskirtas patingasis ES įgaliotinis. Buvęs Slovenijos ministras Bogar, su juo sustiksime sausio 31 dieną prieš jam pradant savo darbą Kosove. Jis yra gerai žinomas kaip ES plėtros šalininkas ir mes tikimės, kad jis ras būdų išspręsti nuomonių skirtumus tarp ES šalių, kurios pripažįsta ir nepripažįstama Kosovo. Taip pat norėčiau pas, pagirti pranešėją dėl jos komentarų apie žiniasklaidą Kosove. Balkanai dažnai kritikuojami dėl žiniasklaidos padėties ir aš džiaugiuosi, kad pasiekti kompromisiniai pakeitimai, kur kalbama apie tarptautinių standartų nustatymą žiniasklaidos nepriklausomumo ir e, plurališkumo srityje. Tikimės, kad Kosove įsivyraus pluralistinė visuomenė. Ačiū, toliau pirmininkas Buzekas. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už jūsų sveikinimus. Man labai malonu dalyvauti užsienio reikalų komiteto posėdėje ir dirbti šiame komitete, kuris yra labai politiškai svarbus šiame parlamente. Problema yra labai svarbi. Aš lankiausi Vakarų Balkanuose prieš du mėnesius ir galiu pasveikinti poną Lunačiak pranešėją ir visus šešėlius pranešėjus, parengus tikrai labai gerą pranešimą. Sutinkame dėl daugelio dalykų, tačiau nesurėme dėl vieno dalyko, tai yra Kosovo pripažinimas. O dėl kitų dalykų tai mūsų nuomonė yra ta pati. Reikia kurti demokratiją, laisvos rinkos ekonomiką, užtikrinti laisvą žiniasklaidą ir taip toliau. Noriu pabrėžti vieną dalyką. Svarbiausios problemos, netgi kliūtis visose reformose siekiant Kosovo e, teisės atitikimo Europos Sąjungai, tai yra Kosovo dvišaliai santykiai su Serbija. Kita vertus, Visi pasiekimai ir mūsų sutikimas su Serbijos dalyvavimo ES plėtros e, procese yra susijęs su santykiais tarp Kosovo ir, ir Serbijos. Taigi mūsų pareiga dabar yra gerinti bendradarbiavimą tarp Kosovo ir Serbijos. Tai yra labai svarbu, nes negalime šiame regione pasistumėti į priekį be to geresnio bendradarbiavimo. Tai yra labai svarbi užduotis. Ir mes tikrai galime padėti abiem šalims. Vakarų Balkanams apskritai. Kaip rimtas tarpininkas ir sąžininkas tarpininkas, sprendžiant svarbiausias problemas tarp šių dviejų šalių tas problemas, kurios dar egzistuoja. Ir ačiū ir dar kartą sveikinu parengus šį pranešimą. Ir pats, pats paskutinis kalbėtojas ponas Šlopfinas. Like... Ačiū, pirmininkė. Labai norėčiau partęsti, ką sakė pirmininkas Buzikas, būtent Serbijos ir Kosovo santykių klausimas. Ir ypač kiek tai susiję su serbų mažuma Kosove. Aš visiškai pritariu integracijos tikslui ir pranešimas gerai apie tai kalba. Serbų mažuma turi būti integruota į Kosovo politinę, ekonominę ir gyven... E, kitas rytis. Tačiau tai nebus e, paprastas procesas. Iš esmės, istoriškai žvelgiant, tai, tai serbų mažuma Kosova turėjo privilegijuotą statusą nuo to momento, kai Kosovas buvo integruotas pirmiausia į Serbiją, o po to ir Jugoslavijos valstybę ir šio statuso praradimą e, absorbuoti užtruks ilgai. Ir reikia tam tikro kilnumo iš e, daugumos pusės, kad ši integracija būtų sėkminga. Integracija bus dviejopas procesas. Ir e, tuo turi būti suinteresuota tiek dauguma, tiek mažuma. Demonstracijos, apie kurias ką tik girdėjome, yra tikrai nepalankios užtikrinant e, saugumo jausmą E, tarp serbų mažumos. Ačiū. Pone Lunačiak, dabar jums žodis padaryti išvadams. Ačiū, pane pirinkė, pasistengsiu atsakyti kai kuriuos prašymus išsakytus kolegų, tačiau pirmiausia noriu padėkoti tiems, kurie sveikina mane, man dėkoju ir ačiū, padėk... noriu padėkoti jums už bendradarbiavimą. Noriu patikslinti kai kuriuos aspektus. Pana Speterlė sakė, kad nėra aiškumo, ar 9, 8 ar 5 dialogo posėdžiai įvyko praėjusią savaitę. Patikrinau, buvo iki šiol 9 tokie posėdžiai, skaičius toks yra e, teisingas. Ačiū, kad taip patidžiai skaitėt tekstą. Kitas aspektas. Pone Gomeš e, kalbėjo apie klausimą, kad ES turi remti Kosovo ekonominės e, klausimuose. Ponas Poseltas, man atrodo, minėjo ir tikiuosi, kad į pranešimą įtrauksime tai, kad prekybos sutartiniai santykiai ir prekybos sutarimas tarp ES ir Kosovo yra svarbus. Tai reikš, kad yra oficialūs santykiai ir kad visos 27 valstybės narės gali eiti pirmin. Tai būtų naudinga. Pone Imunys, galiu pasakyti, kad jūs minėti du aspektai ir antrasis pakeitimas rodo, kad klausimas e, susijęs su 1244 e, turi atspindėti pa, e, Europos parlamento nuomonę dėl statuso. Tai yra susiję ir kitų pasiūlymų, su kitais pasiūlymais dėl regioninio bendradarbiavimo ir aš tikiuosi, kad sarbai taip pat pritars tokiam dialogui. Tai yra kompromisinė penktame pakeitime, antrojo dalyje. Šeštasis kompromisas, kur angliškai sakome, kad džiaugiasi pareiškimas dėl prieigos prie sienos kirtimo punktų, pareiškimą, kurį padarė Serbijos prezidentas, tai jis iš tikrųjų yra pasakęs. Vienas iš kelių aspektų, kuriuos norėčiau patikslinti. Iš daugelio kolegų girdėjau, kad e, kyla nerimas ar kritikuojamas EULEX Kaip žinoma, vyksta peržiūros procesas, pranešime tai minima ir galbūt dar viena mintis išklausius jūs būtų tokia, kad reikėtų surenkti klausimus iš Eulekso ir iš kitų organizacijų, siekiant pagerinti jų darbą ateityje. Man atrodo, parlamente būtų galima surenkti tokį e, klausimą. Aš pasiūlysiu biuro posėdžio metu apie tai. Buvo minimas e, Slovenijos buvusi, dar dar tebesantį ministrą, kuris e, pasiūlytas e, specialiosios misijos vadovu. Džiaugiuosi, kad toks paskirimas buvo įvykdytas. Praėjusią savaitę su juo susitikome Briuselėje ir man atrodo, kad kandidatas yra geras ir tikėsime, kad jis kaip galima greičiau galės pradėti dirbti, kai tik tai jis galės baigti savo darbą kaip ministras nes mums reikia, kad jis būtų matomas kaip ES veidas, o ne tik Eulex vadovas ten būtų. Klausimas dėl demonstracijų. Aš pati kritikavau jų rengimą, dar joms nevykumus. Man atrodo, kad sprendimas nebuvo geras rengti tas demonstracijas. Tačiau tai, kaip elgėsi Kosovo policija, panaudoja ašarnės dujas, buvo taip pat pertekliniai žingsniai. Demonstracijos įvykusios vakar, kiek aš skaičiau, įvyko be jokių incidentų ir tikiuosi, kad e, tokių incidentų ir nevyks ir ateityje. Tačiau, jeigu tokia situacija tęstusi, galėtume plenarinę sesiją įtraukti žodinį pakeitimą. Tačiau pamatysime. Bet žinome, kad tokios demonstracijos nepadeda Kosovo įvaizdžiui iš išorės ir, ir patiems serbams taip pat. Man atrodo, kad tai buvo svarbiausi aspektai, kuriuos norėjau paminėti. Dar kartą dėkoju sekretoriatui už paramą rengiant pranešimą. Ačiū. Ačiū. Kolegos, noriu priminti, kad balsuojama bus dėl šio pranešimo rytoj 9 val. Prisiminkite, atsineškite savo kreditų korteles. It's a credit for democracy reikės kredito demokratijai. Okay. Without, uh, without uh, wasting too much time. No. To the other nepraleisdamas per daug laiko, perėsiu prie kito pranešimo. Tai yra Europos parlamento rezoliucijos projektas dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos e, ataskaitos. Noriu pakviesti poną Richardą Hovitą, kuris yra pranešėjas. Prašom, žodis jums. Ačiū. Mūsų laikas tikrai spaudžia dėl keitimosi nuomonėmis. Aš noriu pasveikinti ponę Lunačiak, nauja, nauja pranešėja šioje srityje. Tikrai dirbo gerai ir aš noriu šiltai padėkoti jai už paramą rengiant pranešimą. Noriu pasikartoti, pakartoti kai kuriuos principus, kaip aš dirbau, o tada perėsiu prie pakeitimo. Iš esmės, e, ir aš tikiuosi, komitetas parems mano poziciją, aš norėjau labai teigiamai įvertinti šalies pažangą ir ketinimus prisijungti prie ES. Aš norėjau pabrėžti, kad reikia paskatinti dėrybas, tai jau tokia buvo Europos parlamento praėjusiais metais pozicija, aš tikiuosi, kad ši pozicija nepasikeitė ir šiais metais. Um, Mes, aišku, kiek vėliau aptarsime kai kuriuos kitus aspektus, tačiau e, reikalingas padrasinimas ir aš manau, kad tai turėtų padaryti Europos parlamentas. Aš labai teigiamai vertinu e, šalies pažangą e, verslo srityje įgyvendinant aplinkosaugos standartus, taip pat e, dėl Transparency International skirto indekso. Taip pat e, pabrėžiau ir Europos čempionato rezultatus. Kodėlgi ne? Siūskime teigiamą signalą šios šalies gyventojams, pasveikinkime juos kelyje į ES šeimą. E, taigi, tai e, tokia politinė strategija aš vadovavausi, o dabar noriu pabrėžti vieną sakinį, kuris yra labai aiškus ir jis yra toks. Mes norime, kad stojimo dėrybos būtų pradėtos, e, kad yra numatytas pirmasis punktas, kad reikėtų nustatyti stojimo darybos pradžios datą. Mes siunčiame e, šią padrasinimo žinę, o ji suteikia galimybę būti išklausti, išklausytėms. Aišku, reikia kalbėti ir apie e, tam tikrus kitus dalykus. E, jei, pavyzdžiui, kalbėsime apie žiniasklaidos laisvę, apie e, svarbius žingsnius decentralizavimo srityje, apie e, nediskriminavimo principus, apie tai, kad piliečiai yra griežtai stebimi. Aš visas šias sritis taip pat įtraukiau į pranešimą. Tačiau neturime pamiršti tos padrasinamo namojo pobūdžio žinutės. Todėl ta rezoliucija turi būti konstruktyvi, tiksli, remianti pažangos procesus šioje šalyje. Aš suprantu, koks jautrus klausimas yra buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos narystė. Ir kai kurie kolegos taip pat apie tai kalbėjo, aš stengiuosi, stengiuosi Ir dabar žiūriu į poną Kovačevą, stengiausi, kad būtų atsižvelgta į visų narių pakeitimus. Aišku, e, kai kurių pakeitimų negalėjau įtraukti į projektą. 164 pakeitimų sulaukėme, tai kiek mažiau nei praėjusiais metais, e, tačiau e, mes apjungėme tos pakeitimus ir daug didžiąją dalę, dalį pakeitimų aš įtraukiau į pranešimą kaip, į, kaip kompromisinius pasiūlymus. Aš e, noriu, kad mes siūstume teigiamą žinę, kad tiestume reikalingus tiltus ir paremtume šalies pastangas. Yra ir keblių klausimų, kaip pavyzdžiui, arbitražo mechanizmas dešimtajame punkte. E, e, ar bus numatyta kažkokia supaprastinta procedūra? ar kaip bus interpretuojami istoriniai įvykiai. E, ir e, Kovačevas pateikė atitinkamą pakeitimą, bei Kirilovas, e, kolegos iš Bulgarijos. Taip pat kolegos iš Graikijos pateikė pakeitimus šiam punktui. Manau, kad reikia grįžti prie to teksto, dėl kurio buvo sustarta pernai. Ir parengti keletą žodinių pakeitimų. Štai kodėl aš nenorėjau ieškoti naujų kompromisų. Aš puikiai suprantu, kad jūs norėjote, kad kai kurie aspektai būtų įtraukti į tekstą, kad jie būtų paminėti, jiems skirtas pakankamas dėmesys, turint omeny jūsų politinės pažiūras. Tačiau aš nenoriu, kad mes triktume e, ties tais klausimais ir todėl, uh, Aš nenoriu suklupti prie to, prie ko buvo suklupta praėjusiais metais. Štai kodėl grįžau prie žodinių pakeitimų, jūs rasite juos sąraše. Dar vienas dalykas - jungtinės tautos, jos atsakomybė Ir kaip aš kalbėjau, kai buvo keičiamasi nuomonėmis, mes su šešėlinės pranešėjas taip pat aptarėme šį klausimą. Aš siekiau skirti atskirą skyrių šiam klausimui. Kai kurie Graikijos kolegos norėjo e, jau kalbėti apie peržiūros procedūros rezultatus E, tačiau kitas klausimas buvo pavadinimo klausimas ir žalieji pateikė savo pasiūlymą, tačiau ne mes turėtume priimti galutinį sprendimą. Aš, būdamas Europos parlamento pranešėjas, turiu E, neturiu siekti visiškai įspręsti šio klausimo, tiesiog pateikti kai kurios e, pasiūlymus ir atspindėti Europos parlamento poziciją, o ne Europos Sąjungos poziciją. Esama daug kontroversiškų klausimų. E, prisiminkime Junktinių tautų 95 metų rezoliuciją dėl pavadinimo ir tam tikrus susijusius įpareigojimus. Mūsų komitete jau vyko keletas posėdžių, kuriuose buvo, dėmesys buvo skirtas šiam klausimui. Aš e, manau, kad neturėtume taip suformuluoti teksto, kad jis išprovokuotų kitas e, šalis. Bet kokia jokia nuoroda į pavadinimą ar Makedonija ar buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija yra pašalinta iš pranešimo. Ir aš pasi, pasitelkiau kitokias formuluotės - ta šalis, ši šalis ir panašiai, kalbėdamas apie pavadinimą. Mūsų teisiniai įsipareigojimai priverčia mus naudoti pavadinimą buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Ir aš rengiuosi vieną pastraipą skirti šiam klausimui. O kalbant apie kalbą, kultūrą ir šalies identitetą, aš pasitelkiau E, kitą žodį Makedonijos. Tai bus kompromisnis pakeitimas e, ir jungtinis parlamento komitetas lapkričio mėnesį jau priemė sprendimą dėl šio žodžio naudojimo ir dėl pavadinimo naudojimo. Tai yra, kalbant apie e, kalbą, e, kultūrinį identitetą, galima sakyti, Makedonijos. Tokiu būdu e, siunčiame tinkamą signalą, parodantį, kad mes išklausome žmonės, to šalies žmonės ir jų mintis. E, gal jūs balsuosite prieš e, šį, e, šią formuluotę, tačiau aš pateikiau vieną rekomendaciją. O ko tikrai vengiu, tai bet kokios kovos dėl kiekvienos pastraipos. Ir nenoriu, kad pranešimas, kad rezoliucija būtų nenuosekli. E, todėl stengiuosi bet kokių ginčių dėl pavadinimo išvengti. Ir pagaliau paskutinis dalykas dėl ginčio dėl pavadinimo, tai yra septintoji pastraipa, tartautinio teisingumo teismo sprendimas dėl ginčio dėl pavadinimo. Daugelis e, kolegų pateikė savo pasiūlymus ir mano supratimu, kai kurios formuluotės gali būti provokacinio pobūdžio. Jei konkrečiai įtrauksime teismo sprendimą, turime nepamiršti, kad abi šalis nenori provokacinio charakterio, nei Skopje e, ir Aš manau, kad reikėtų tinkamai atsižvelgti į šių šalių pozicijas. Ir mes kaip Europos parlamentas turime taip pat laikytis tos pačios strategijos. Aš tikiuosi, kad rezoliucijos formuluoti yra suformuluota konstruktyviai, kad tai yra tinkamas e, sprendimas. Mes stengiamės būti neutralūs dėl šio sprendimo, todėl noriu labai paprašyti jūsų būti atsargiems balsuojant dėl šios pastraipos. E, pirmasis kompromisinis pasiūlymas e, skirtas pirmajam pirmajai A pastraipai, 18 ir 19 pakeitimas susijęs su šiuo kompromisinių pasiūlymų dėl atrankos procedūrų. Ponas Proskis, užsienio reikalų ministras, kalbėjo apie tai ir jis e, išsakė savo poziciją ir šiame komitete. Aš manau, kad e, teigiamas progresyvus e, pasiūlymas uh, ir būtų šis, tačiau aš nenoriu praleisti tinkamo momento, todėl pateikiau tekstą, kuriame apimti šie aspektai. 25 tasis pakeitimas tai apima. Dėl trečiosios pastraipos susijusios su pono Kačin pakeitimu. Noriu atkreipti jo, jo dėmesį į konstatuojamasias dalis. E, čia kaip tik yra kalbama apie tai, apie ką jis kalba savo pakeitime. Ketvirtas paragrafas nėra kolegės, kuri pateikė atitinkamą pakeitimą, tačiau ji norėjo pašalinti žodį teisėta, e, kalbant apie šalies santykius su kitomis šalimis. Aš tai vertinau kaip teigiamą kompromisą ir todėl pakoregavau savo pastraipą. Aš at, galiu atsimti savo formuluotę, jei tam pritars kiti nariai ir jei e, tokia nauja formuluotė sulauktų didesnio pritarimo. Dėl penktojo pastraipo Aš čia e, kalbu apie komisijos pirmininko pavaduotoją, vyriausią įgaliotinę, kuri turėtų priskirti es ambasadorių e, Makedonijai. E, gruodžio 21-23 dieną buvo paskirtas ambasadorius. Aš čia teigiamai vertinu EPP pakeitimą. ir remsiu jį, o savo nuosavą pakeitimą atsiimsiu. Aš iš ties nemanau, kad, kad būtų protinga į rezoliuciją įtraukti E, formuluotės, kurios yra pateikiamos 45-ame Kovačevo pakeitime. Noriu atkreipti jūsų dėmesį ir ypač pono, ponios Džianako ir pono e, Salafranko e, nuomonę į CLD rekomendaciją ir rinkimus. Aš manau, kad neturime eiti per toli e, pasmergdami rinkimų organizavimo principus. Manau, kad buvo padaryta pažango šioje srityje ir EKR e, frakcija taip pat pateikė e, pakeitimų. Pavyzdžiui, Dėva 89 pakeitimas, kur čia teikiama e, pasiūlymo, kaip performuluoti tekstą nete, nekeičiant turinio. Pono Neitski e, pakeitimas 82, 93, 97, pono Šeflin e, pakeitimas 98 ir 112 taip pat yra geri. E, Dėl teismų nepriklausomybės 140 pakeitimas, dėl išorės santykių ir um, stojimo priemonių e, šie pakeitimai yra geri, aš juos atsižvelgsiu, noriu padėkoti kolegoms, ypač ponui Kukan, už puikius pasiūlymus. Uh, Aš jau atsakiau ponui Kovačia dėl 21 punkto. Šis klausimas yra labai jautrus. Neteisinga būtų pasta, kalbėti apie trumpąjį laikotarpį. Turime kalbėti apie bendrus standartus ir apie e, e, tai, kada turėtų būti įgyvendintas e, Ohrido pagrindų susitarimas. Uh, neturime kalbėti apie bet kokią segregaciją. 22 punktas. Aš visiškai tikiu, kad reikia imtis tam tikrų priemonių ir paš, pa, išbraukti kai kuriuos žodžius, bet žodis segregation Atskirimas yra provokacinio pobūdžio, todėl aš e, atsisakiau šio žodžio ir e, kitaip suformulavau. Noriu padėkoti už jūsų pakeitimus, uždėmesį ir pirmininkui už kantrybę. Ačiū. Reiks aptarti ir kitus darbo atvarkės punktus. Čia ne paskutinis. O sąrašas e, iš 11.12. Jūs esate jau, pane Tano, kai sąraše. Vigeninas irgi. Taip. 12 kalbėtojų. Pirmiausia, kalbės šešėlinį pranešėjai. Kukanas pirmasis, prašau. Ir prašau neišsiplėsti. Ačiū, pasistengsiu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Hauitui parengus pranešimą, Norėčiau padėkoti už gerą bendradarbiavimą ir prasmingas detalės diskusijas apie pakeitimus. Suradome bendrų argumentų, rengiant kompromisus ir aš tikiuosi, kad jie bus primtini visoms politinėms frakcijoms. Na, ne visapusiškai, būkime realistiški, sudėtingas yra labai klausimas ir matyt konsensusas čia sunkiai įmanoma šiais metais bent jau. Diskusijose dėl pranešimo aš laikiausi štai kokios pozicijos. Pripažįstu pažangą pasiektą per pastarosius metus Būsios Makedonijos Respublikos buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Tačiau daugelie Europinės darbo atverkės ryčių šios šalies institucijos turi imtis daugiau pastangų ir aš norėčiau išryškinti keletą klausimų. Pirmiausia, dėl darybų pradžios. Pritariu pranešėjui ir dauguma mano kolegų taip pat mano, kad nepaisant vykstančių diskusijų dėl pavadinimo klausimo. Taryba turi sekti komisijos rekomendacijų ir pradėti dėrybas. Šioje srityje yra didžiulis atotrukis tarp kandida šalies kandidatės statuso suteikimo ir dėrybų pradžios. Ir aš manau, kad tai gali padaryti neigiamą poveikį šalies integracijos pastangoms, taip pat ES patikimumui ir plačiau integracijos procesui visame regione. Taip pat e, manau, kad jungtinių tautų vedamos dėrybos yra pagrindinis svarbiausias pagrindas sprendžiant šią problemą, atsižvelgiant į gerus kaimininius santykius e, kaip pagrindinę integracijos proceso dalį. Taip pat e, svarbiausi šalies iššūkiai yra susijęs su teisingumo sritimi, kova su korupcija, ypatingai aukščiausių lygmenių, žiniasklaidos laisvė ir mažumų teisėmis. Visose šiose srityse aš matau poreikį paskatinti, paspartinti institucijų pastangas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra parlamentų bendradarbiavimas ir parlamentų dialogas. Aiškus parlamento vaidmo politinėse diskusijose yra nenuginčiamas ir reikia taip pat pabrėžti, jog svarbu sustiprinti politinį dialogą parlamente ir tarp įvairių politinių frakcijų ir partijų šalyje. Taigi aš džiaugiuosi, kad praeitų metų parlamento boikotas jau baigėsi. Norėčiau taip pat pakartoti, kad pranešimas ir kompromisiniai pakeitimai panašu yra gerai subalansuoti ir aš jiems pritariu. Dėkoju. Ačiū. Pone Nikolai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją, ypatingai pasiekus gerų kompromisinių pakeitimų, mes dėrėjomės ir visi kartu diskutavome. Žinoma, labai aktuolus ir jautrus pranešimas, kadangi Makedonijos klausimas yra vis dar jautrus. Tačiau aš noriu pabrėžti tris dalykus. Aš manau, kad turime ir toliau atvirai vertinti dėrybų, stojimo dėrybų pradžios klausimą. Normalu ir svarbu, kad tarybas laikytųsi komisijos rekomendacijų ir parlamento rekomendacijų. Pavadinimo klausimas. Manau, kad tarptautinio teisingumo teismo sprendimo reikia laikytis. Tai yra atspirties taškas pradedant dėryboms ir Graikija ir Makedonija turi kuo galima greičiau pradėti tas dėrybas. Yra Du klausimai, kur, dėl kurių vis dar ginčiamasi - teisingumo, mažumų teisės ir žiniasklaidos laisvės klausimai. Tačiau pakeitimai jau pateikti ir kompromisiniuose pakeitimuose puikiai atspindėta yra padėtis. Aš taip pat norėčiau paliesti ir mažumų teisų klausimą. Mes pritarėme Bulgarijos kolegos, Bulgaro kolegos siūlymą mažumų teisių reikia laikytis, tai yra labai svarbu visai sryčiai, visam regionui, kur yra daug mažumų. Ir tai yra šanksnė sąlyga norint supratimo ir taikaus sprendimo regione. Taip pat manau, kad žiniasklaidos padėtis, į ją irgi reikia atsižvelgti. Uh, Ta turi padaryti Makedonijos valdžios institucijos, nes ir nuosavybės skaidrumas, ir spaudos laisvė yra labai svarbus demokratijos elementai. Ačiū, ponia Cornelison. Ačiū. Daug dalykų jau buvo pasakyta. Dėl žodžio legitimate trečiame kompromise norėčiau šį bitą pasakyti. Teisėtos. Makedonija ar Fyrom, kaip be pavadintumėme, yra gavusi rekomendacija, kad dėrybos turė, jau trejus metus yra patikta rekomendacija, kad turėtų būti pradėtos dėrybos ir laikomas yra kriterijų ir buvo atmesta jų galimybė ne dėl kriterijų nesilaikymo, bet dėl dvišalių problemų. Ir aš nebandau nieko teisti, tačiau tai yra didžiulis pagristas nusivylimas. Ir mes bandome pasakyti, kad tas dvišalis klausimas turi būti išspręstas, turime surasti sprendimą. Tačiau tai neturi būti siejama su plėtros procesu, nereikia nuodyti plėtros proceso E, šią problemą. Dėl to labai džiaugiuosi, kad ES arbitražo mechanizmo klausimas buvo įtrauktas. Tai gali padėti sprendžiant problemas tarp Makedonijos ir Graikijos. O taip pat arbitražo procedūra galime ir plačiau pasinaudoti, yra nemažai dvišalių problemų ir kitų. Niderlandai ir Vokietija netgi ginčijasi dėl sienų. Teko girdėti, taigi tai tikrai padėtų ir padėtų išspręsti šį dvišalį klausimą ir jį atsijėti nuo plėtros proceso. Labai svarbu, kad Makedonija galėtų daugiausia dėmesio skirti reikiamoms reformoms. Daryti yra ką ir tikrai jie galėtų tą padaryti per darybinius skyrius. Sveikinu kompromisinius pakeitimus dėl žiniasklaidos laisvės, diskriminacijos, švietimo, puikiai yra paliečiamos šios temos kompromisiniuose pakeitimuose ir tikiuosi, kad ateinančiais metais matysime esminių pokyčių ir pradėsime realų darbą. Dėkoju. Ponas Tanukas. Pone pirmininkė, norėčiau pirmiausia pasveikinti Jūs vėl tapus vicepirmininku. Pone Kornelison, esate visiškai teisi. Tai yra teisėtas nusivylimas Makedonijos žmonėms. Makedonija, kaip pažymėjo ponas Hautas, tikrai džiugiai sutiko Teisingumo teismo sprendimą dėl pavadinimo. Ir mes negalime ignoruoti arbit, tarptautinio arbitražo sprendimų. Ir tai yra puikus precedentas Makedonijos paraiškoms į kitas tarptautinės institucijas, Europos Sąjunga. Europos Sąjunga visuomet laikė ir gerbė jungtinės, tautata, jungtinės tautas ir jos organus. Taigi sveikinu poną Haujotą bandant sąžiningai subalansuotai parengti pranešimą, Makedonija nedidelė susiskaldžiusi valstybė, kuri bando reformuoti ekonomiką ir savo politiką. Turėčiau deklaruoti savo interesą. Aš esu Europos parlamento ir Makedonijos parlamento draugų grupės steigėjas. Taigi aš manau, kad tikrai turėtų būti pradėtos dėrybos dėl stojimo laikantis komisijos rekomendacijų ir Makedonija jau septynerius metus yra šalis kandidatė. Taigi nemanau, kad galime ignoruoti į tai, kad Makedonija tikrai daro pažangą derantis dėl skirsnių, nepaisant to, kad egzistuoja dvišalis nesutarimas su Graikija. Tai kelia nerima ir ateičiai. Pavyzdžiui, ar Kroatija ES nebandys blokuoti Serbijos procedūrų dėl senų dvišalių problemų, bandys suvesti sąskaitas. Taip pat ir tą galime pasakyti apie kitas valstybės, Juotkalnyje, pavyzdžiui, jų bandymas įstoti Europos Sąjungą, Makedonija turi tam tikrų vidaus problemų, egzistuoja mažumų, ek, ekstremistų, kurie bando išmušti iš, iš vėžių tą teritorinį vientisumą. Taigi ES ir NATO turėtų pasitarnauti siekiant tokio sprendimo, tai atvertų galimybės tiesioginėms užsienio investicijoms ir suteiktų daugiau stabilumo vakarų Balkanuose. Čiuntis, please. Ponas Huntis. Ačiū, ponia pirmininkė. Garbios kolegės, garbus kolegos turiu pasakyti, kad pranešėjas tiek savo pranešime, tiek pristatydamas rezoliucijos projektą kalbėjo labai atsargiai. Tai reiškia, kad jis suvokia, kokių problemų dar esama, tačiau pabrėžia, kad svarbu užtikrinti dialogo galimybę. Mūsų frakcija mano, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija turi būti primta į ES šeimą, taip pat kaip ir kitos Balkanų regiono valstybės. E, o nuoroda į krepšinio čempionatą ir e, šios šalies, Makedo, e, šios šalies krepšinio komanda yra labai gera. Tačiau kitas klausimas yra, ar šis padrasinimas iš ties e, neužgožia realios šalies situacijos, nes, pavyzdžiui, ginčas dėl pavadinimo taip ir lieka atviru, nors turime e, sprendimą. Neseniai buvo paskeltas sprendimas dėl dėrybų tarp jungtinių tautų buvo kalbėta apie demokratijos principų dėgymo svarbą. Mes nesame uh, Graikijos vyriausybės e, politinės šeimos nariai, tačiau vis dėlto galvojame, e, kad neturime būti įsikandę tik e, šios problemos ir neturime kalbėti apie tik e, kaip apie e, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Graikijos problemą. Ne, tai yra bendra problema ir jungtinės tautos čia taip pat turėtų tarti savo svarų žodį. Todėl, kad Makedonija reiškia tam tikrą regioną Graikijoje, nes dalis to regiono yra Graikijai priklausančioje teritorijoje, o dalis Makedonijos yra buvusioje Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje. Na, kaip ten bebūtų, turime šį klausimą išspręsti ir reikia dėti pastangas, kad šis, ši problema būtų išspręsta, tų pastangų imtis turėtų ir Europos parlamentas. Turime ieškoti e, sprendimo ir skatinti e, bet kokias sprendimo paieškas. Manau, galėtume kalbėti ir apie kitas sprendimo galimybės. Buvo kalbėta apie NATO. Na, čia aš abejoju, ar NATO galėtų paskatinti problemos e, sprendimo paieškas. Manau, kad čia daug greičiau būtų kontraproduktyvu įtraukti ir NATO į šio klausimo sprendimą. Tačiau kaip ten bebūtų, turime šį klausimą įspręsti, nes problemų tikrai esama, tiek kalbant apie reformas, tiek apie demokratijos principus. Manau, kad šalis eina teisinga linkme ir daugeliu formuluočių šioje rezoliucijoje galime pritarti. Kitos pastabos? Dažnai pažangos ataskaitose galima e, rasti rekomendacijas, kokiu ekonominiu keliu reikėtų eiti. Čia kalbama apie rinkos atvėrimą, e, į ES rinkas, tačiau aš manau, kad tokiu būdu pasitarnautume ir spekuliantams, todėl šiam punktui prieštaraujame. Ačiū, ponas Kovačiovas. Dvi minutės. Net ir vicepirmininkui. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu Jūs su perrinkimu į vicepirmininko postą. Kalbėsiu bulgariškai. Visų pirma, noriu pasveikinti poną Havitą, parengus pranešimo projektą ir laikantis konstruktyvios pozicijos šiuo labai jautriu klausimu susijusiu su Makedonijos pažanga ir dėl jo pasirinkimo dėrėti su manimi dėl pakeitimų. Makedonija yra kryškelėje. Viena vertus, vertus e, Europos e, integracija, bendravimas, kita vertus etinė įtampa, nacionalizmas ir dėja jį kol kas vergavo Jugoslavijos ideologijai. Todėl aš noriu pritarti Makedonijos integracijai. Manau, kad turime drąsinti elitą ir žiniasklaidą žengti tolesnius žingsnius, siekiant demokratinių reformų. Norėtume atskirti dvišalių santykių klausimą nuo Europos integracijos. Man atrodo, kad šis ryšys išlieka. Esu įsitikinęs, kad pažanga siekiant ES integracijos gali padėti nugalėti praeities, iš praeities partytų sunkumus. Tai galima padaryti, kuriant pasitikėjimo tiltus tarp kaiminių šalių, pavyzdžiui, pažymint bendrus istorinius įvykius. Europos parlamentas keletą kartų yra patvirtinęs rezoliucijas, kuriuose jis rekomendavo kartu švesti istorinės šventes. Ir tikiuosi, kad vienas iš kompromisų e, bus patvirtinamas, kuriame sakoma, kad dėja nėra pažangos E, įgyvendinant šią rekomendaciją. Tikiuosi, kad mūsų Makedonijos kaimynai sugebės nugalėti praeities paveldą ir pasieks pažangos, kuriant gerus kaiminius santykius. Būtent todėl aš pateikiau pasiūlymą, kuris tikiuosi bus patvirtintas, greičiau atverti visas makedonų elito bylas susijusias su buvusia Jugoslavijos slaptaja policija. Tikiuosi, kad ponas Havitas parodys supratimą ir kad šis pasiūlymas bus patvirtintas. Kaip ir pasiūlymas, kad sąžinės laisvė ir e, rodytis, demonstruoti savo tapatybę turi būti gerbiami, ar tai būtų bulgarų, albanų tapatybė, visi turi turėti galimybę demonstruoti savo tapatybę, nesibijant neigiamų pasiekmių. O kai dėl darbo santykių su darbdaviais, neteisingais teismais ir taip toliau, tai aš tikiuosi, kad Rekomendacijos pateiktos naujame pranešime, juos bus atsižvelgta Makedonijos valdžios, kad Makedonija galėtų siekti pažangos Europos integracijos srityje. Dabar dvi minutės ponai Neinski. Ačiū, ponia pirminkė, noriu padėkoti ponai Havitui parengus subalansuotą pranešimą. Kolega Kovačiovas paminėjo daugiausia dalykų, kuriuos norėjau paminėti, tačiau pirmiausia noriu pasakyti, kad Bulgarija visada rėmė Europos, vakarų Balkanų šalių integraciją, skaitant ir Makedoniją. Mes manome, kad tai yra rimta investicija į regiono stabilumą. Europa yra tolerancijos ir teisingumo erdvė. Noriu pabrėžti teisingumo aspektą. Todėl integracija mums bus dar viena priemonė išspręsti kai kurias e, likusias e, Vakarų Balkanų problemas. Mes pritarėme integracijos procesui, tačiau tuo pat metu norime pabrėžti, kad neapykantos apraiškų reikia vengti, nes Europos šalis e, nebūtų verta Europos šalies vardo, jeigu e, būtų taip tokios kalbas naudojamos ir tai užkirs kelią geriems kaiminiams santykiams. Kaip šalis, kuri yra išgyvenusi darybas, tai galiu pasakyti, kad žiniasklaidos laisvė yra svarbiausia iš esmės sąlyga. Taip pat ir praeities problemos turi būti išspręstos tam, kad žmonės, kurie išvyksta iš šalies, neturėtų turėti kokių tai neiškių, kontroversiškų ryšių. Ačiū, ponas. E, Kačin. Kalbėsiu sloveniškai. Nes kalba eina apie nacionalinę nacionalinį identitetą. Dėl to ir kalbėsiu sloveniškai. Nes tokiu būdu aš tiesiog parodysiu savo solidarumą nacionaliniam identitetui. Paminėsiu kelis dalykus. Nėra pasiekta pažangos dėl pavadinimo e, klausimo. Belgradas ir Priština, kurie beveik įsitraukė į karą, dabar dialogas jau yra taip pažengęs, kad beveik yra išspręstas pavadinimo klausimas. Tokiu būdu Kosovas galės dalyvauti tarptautiniuose forumuose. Makedonija ir Graikija kita vertus to padaryti negali. Ir aš norėčiau kreiptis į Makedoniją, kad daugiau būtų imtasi pastangų uh, susitariant dėl pavadinimo tam, kad valstybė galėtų įstoti į NATO ir padėti dėrėti su Europos komisija. Jotkalnyje pradės dėrybas vasarą ir būtų teisinga ir Makedonijai gauti tokią galimybę. Kitas kreipimasis susijęs su 22 pakeitimu. Gerbiamas kolega Hauitas teigia, kad aš bandau provokuoti uh, pateikdamas terminą segregacija ir jis sako, kad turėčiau kalbėti apie atskirimą. Tačiau vaikų atskirimas yra techninis terminas, tačiau atskirimas vyksta segregavimo tikslais. Štai kur slypi problemos esmė. Kam mes tarnaujame slėpdami tiesą ar vaikams bandome įsiteikti, ar tėvams? Uh, bandome įsitraukti į kažkokius tai etninius ginčius. Tai yra politinis klausimas ir dėl to reikia naudoti tinkamus politinius terminu, terminus ir kvalifikacijas. Taigi aš griežtai esu įsitikinęs, kad tai yra segregacija ir aš tikiuosi, kad jūs, leiboristų narys, tam tą suprasite. Tai yra, nėra techninis klausimas, tai yra politinis klausimas susijęs su žmogaus teisėmis. Ačiū, ponas Peterlė, dvi minutės. Prasidėjočiai. Izredno me veseli. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegai Havitui už visas pastangas ir e, jautrių klausimų supratimą. Taip pat dėkoju už e, jo naudojamas formuluotės. Tikiuosi, kad tokios formuluotės išliks santykiuose tarp e, dviejų šalių. Apie Kosovą ką galima pasakyti apie Kosovą, tai tą patį galima pasakyti ir apie Makedoniją, kuri laukia darybų pradžios jau seniai. Darybų pradžia tik taip pat padės sustiprinti stojimo proceso patikimumą. Tai bus sėkmė ne tik Makedonijai, bet ir mums visiems, jeigu, kai tos darybos prasidės. Kartais, skaitydamas pažangos ataskaitas apie Makedoniją, patiriu įspūdį, kad kalbame apie, visą laiką apie dvišalius santykius. Nors tai ir nėra mūsų atsakomybė. Ir kalbame daugiau apie tai, negu apie tikrą šalies pažangą, todėl noriu atkreipti jūsų dėmesį į devintą dalį. Slovenijos ir Kroatijos atvejais radome būdų, kaip išspręsti dvišalius e, klausimus ir daugiau dėmesio skirti plėtros ir stojimo procesui. Todėl malonu, patirti, kad e, Kroatijos priešai pritarė stojimo į Europos Sąjungą. Noriu padėkoti ponui Hautui, kad jis įtraukė mano pakeitimą į penktąjį kompromisą. O kai dėl būdvardžio makedoniečių, tai norėčiau paminėti praeities atvejį. Aš esu iš būsios e, Slo... Jugoslavijos Respublikos Slovenijos. Slovenija yra pripažinusi Makedoniją su suvereniu pavadinimu ir nors ir buvo Jugoslavijos dalis, tai nebuvo niekam kliūtis. Ir mums, mes vėliau patvirtiname europietišką pavadinimą, tačiau manau, kad kiekviena tapatybė turi turėti savo pavadinimą. Ir tai ir atitiktų mūsų poziciją dėl tapatybės laikytis būtent tokio fundamentalaus požiūrio. Tikiuosi, kad pažanga tęsis toliau. Ponas Posantas. Norėčiau prisidėti prie tų kolegų, kurie išsakė pagyros žodžius ponui Hovitui, todėl kad savo sumanumu jis tikrai pasirinko tinkamiausias formuluotės, tinkamiausią toną. Uh, Noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, mes negalime ignoruoti sutarčių. Yra laikinasis susitarimas ir jį reikia įgyvendinti. Antras dalykas, labai svarbus, Visada buvo kalbėta apie tai, kad turime laukti Hagos sprendimo, o dabar Haga prieėmė sprendimo ir ką mums reikia vėl laukti, ko mes laukiame vėlgi. Jei būtų priimtas kiek kitoks sprendimas, tikriausia nebelauktume, o dabar turime laukti. Labai skeptiškai vertinu šią situaciją. E, trečias dalykas - žodžio Makedonijos išbraukimas. Aš manau, kad turėtume laikytis ES ir E, buvusios Makedon... E, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo. Negalime e, kalbėti apie tam tikrus kompromisus. Aš nesiplėsiu, nes yra ir Austrijoje Štoermark teritorija, teritorija ir Slovenijoje ir niekam tai nekelia jokios problemos. Ohrido susitarime yra E, naudojamas žodis Makedonijos kalba ir tai yra oficialus terminas. Negalime žmonėms uždrausti vadintis taip, kaip jie nori. Aišku, galimos skirtingos e, interpretacijos, tačiau tai, kaip žmonės save patys vadina, e, kaip vadinasi jų e, universitetai ar akademijos, to negalime kažkaip pakreipti reikalauti. Ačiū, ponia Pasaltai, ponia Janaku. Dvi minutės. Ačiū. buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos klausimas buvo aptartas ne kartą ir galima šiuo klausimu diskutuoti dviemis būdais. Pirmiausia, galima atsižvelgti į daugumos nuomonę, tačiau turime nepamiršti, kad e, paskutinį sprendimą vis dėlto priims taryba. Antras diskutavimo būdas būtų sakyti teisybę, o teisybė yra ta, kad ši valstybė bando sukurti pseudo tapatybę remdamasi propagandą. Tai yra propaganda, kuri yra susijusi su pačiu pavadinimu. Tikrai juokinga stebėti, kaip yra valdoma ši šalis šiame regione. Pone posaltai, ar tai tikrai nėra propaganda. Turime užtikrinti gerus kaimininius santykius. Todėl turime šią problemą vertinti labai rimtai. Dėl kompromisinių ši e, pranešėjo pasiūlymų. E, pirmas, antras, trečias man nepriimtini, o penktasis Negaligi būti taip, kad e, abi vyriausybės nesima teigiamų priemonių, nes tos priemonės yra propagandinio pobūdžio priemonės, kurių imasi Skopje. E, kitas pas, pakeitimas susijęs su Makedonijos ar makedoniečių. Ne, nereikėtų šio žodžio naudoti, nelabai suprantu. E, buvusi Jugoslavijos Respublikos Makedonija. Gi šį terminą naudojame čia parlamente. Ir komisija taip pat nes, savo dokumentuose nesako tiesiog Makedonija. E, tai e, yra toks keblumas kurį turime pašalinti, turime būti garbingi savo ir kitiems, sažiningi savo ir kitų atžvilgių. Dvidešimtasis kompromisas visiškai netitinka e, pakeitimo dvasios. Iš kur pranešėjas ištraukė šį pakeitimą? Nes čia kalbama apie tai, kad Graikija ir Bulgarija turi kurti kartu švietimo sistemas su buvusia Jugoslavijos Respubliko Makedonija, tačiau tokios minties niekur nebuvo. E, kitas pakeitimas susijęs su sprendimu, e, kurį prieėmė Junktinės tautos dėl pavadinimo. Neįmanoma kartotis Ir e, aišku, taryba gal kažkada ir priims kitokį sprendimą, tokį, kokio mes norime, tačiau dabar neturime klūpti dėl to, kad jis dar nepriimtas. Ačiū pirmininkė, bandysiu kalbėti dar trumpiau. Pirmiausia, noriu pasakyti, ponas Autas parengė puikų pranešimą. Labai atvirai, labai sąžiningai. Ir turime jį pagirti už tai. Tai yra jo pirmasis pranešimas apie Makedoniją. Normalu, kad e, pavadinimo klausimas tampa mūsų dis, e, diskusijos objektu, nes reikia, kad e, pagaliau išspręstume šią problemą, kuri neleidžia mums siekti pažangos kitose srityse. Deja, galimybė praleista ir dabar susirime su vyriausybę, kuri mažiau yra pasirengusi siekti kompromisų Graikijoje. Tačiau reikia rasti sprendimą. Aš pritariu mūsų pranešimo raginimui, kad ES atliktų didesnį vaidmenį, palengvinama šį procesą. Nes akivaizdu, jeigu tikėsimės tik tai, pasklausime tik jungtinių tautų formatu, tai rezultatų nebus. Galbūt reikėtų ieškoti būdų skatinti abi šalis ES lygmenių ieškoti sprendimo dėl pavadinimo. Laikas bėga ir niekas nesikeičia, dėja. Neturime tapti šių, šio dvišalios klausimo įkaitais, nes tai kelia pavojų ir stabilumui šalyje, ir šią prasme e, viso regiono e, stabilumui. Bulgarija yra šalis, kurie aiškiai tai sako Ta prasme, problemas mes negalime išspręsti, tačiau galbūt galima rasti tarpinį sprendimą, kuris galbūt galėtų susijęti e, susaistyti Makedonijos piliečius su Europos integracijos keliu. Radome ir Kosovo sprendimą, nors penkios šalis dar nepripažįsta Kosovo, tačiau mes radome būdą, kaip dirbti su Kosovu, radome būdą, kaip toliau dirbti su Turkija. Manau, kad turime pasistengti rasti tokį sprendimą ir Makedonijos atžvilgių, kol bus rastas gautinis sprendimas dėl pavadinimo. Yra įvairių minčių apie tai, tačiau turbūt reikėtų sutelkti dėmesį į komisijos rolę, nes ji gali aktyviai veikti Makedonijos atžvilgių, kol problema bus išspręsta galutinai. Ačiū. Ačiū ir kilnumo e, gesto vardan, kadangi šiandien e, vyko rinkimai komitete. Richardus veiksime penkias minutės. Ačiū už labai malonius žodžius iš e, visų salės pusių. Man šis darbas tikrai buvo malonus. Aš esu atsidavęs šiam klausimui ir e, reformoms, kurių reikia šalyje. Ir ačiū už e, bendradarbiavimą dirbant šį darbą. Ponai Nikolas, dėl e, Teisingumo teismo uh, formuluotės laikymosi sprendimo, man atrodo, jis atitinka kompromisą ir norėčiau, kad jį tai suvoktų poniai Kornylėsen ir ponui Tanakoj dėl e, žodžio teisėtas. Išgirdau, ką jūs sakote. Aišku, mūsų nuomonės dėl to skiriasi. Aš norėčiau laikytis e, sustarimo, kurį, kurį pasakiau savo frakcijoje, tačiau galėtume balsuoti e, atskirai dėl šio klausimo. Aš suprantu jūsų nuomonę dėl tuos formuluotės. Ponai Huntis, dėl NATO įtraukiau tokią abejonę į pranešimą. Mano nuomonė, Čikago NATO susitikimas ir e, kovo vadovų taryba yra svarbus dalykai ir aš tyčia įtraukiau tokius dalykus į rezoliuciją. Nieko daugiau nesakysiu, tik tai taip galiu paaiškinti. Dėl tapatybės. Pana Kovačioj, man patiko jūsų, mūsų diskusija ir diskusiją Skopijoje ir tikiuosi jas tęsti. E, Strasbūre dar turėjo vykti diskusijos ponu Kukanu ir frakcija dėl e, kompromisinio pakeitimo. Aš kol kas neturėjau progos paskaityti tą pakeitimą, kaip ten bebūtų. E, aš esu atviras diskusijai ir tikiuosi, kad jūsų frakcija ir aš rasime gerą kompromisą, Man atrodo, ponas Putinas teisus, sakydamas dėl e, tų bylų atverimo. Aš norėjau atspindėti tai, kas dėl ko sutarta pernai ir aš suprantu, kad galbūt rezoliuciją galima būtų įtraukti ir jūsų pasiūlytą temą. Ponai Nenskiai, Aišku, kad visi norėtų, kad būtų žiniasklaidos laisvė užtikrinta. Tikiuosi, kad jūs prasite mano poziciją. Ponai Kačinui, galiu pasakyti, kad galbūt aš aiškiai neišsakiau savo pozicijos. Jokių būdų aš nesakiau, kad jis ar kas nors kitas komitete bandė kažką išprovokuoti. Atsiprašau, jeigu taip e, jūs supratote. Kadangi esu iš Britų leiboristų partijos, aš panaudojau žodį segregacija pradinėme tekste, tačiau Aš pasižiūrėjau, konsultavausi dėl savo projekto su patarėjais, kurie sakė, kad tai, kad aš noriu pasakyti, ką aš noriu pasiekti, būtų sunkesnis būdas tai padaryti, jeigu panaudotume tą žodį. Nenorime slėpti to žodžio, tačiau aš tiesiog taip parašydami mes pasiekme daugiau negu kad e, e, parašydami segregaciją. Na, aišku, balsavimo metodai gali būti skirtingai ir tai taktikos dalykai, tačiau aš tikrai nenorėjau provokuoti. Ponai Petrelė dėkuoju už pakeitimus ir penktą kompromisą. Čia turbūt nebuvo jūsų klaida, bet aš per vėlai gavau jūsų pakeitimą ir man iš pradžių atrodė gana sunku tai priimti, kai buvo sutarta jau dėl kompromiso. Tačiau, jeigu norite, jis nori, mes dar galime susitikti ir pakalbėti apie jo pasiūlymą. Ponui Poseltui dėkoju už tai, ką pasakėte, pritariu daugam. Žinoma, tai, ką sako ponas Poseltas ir ponia Janaku, yra ganai priešingi, prieštaringi dalykai. Priešingi dalykai. Ir tai kelia problemų. Todėl aš distiliavau jūsų nuomonės dėl vieno balsavimo aštuntoje dalyje, dėl žodžio makedoniškas ar makedonų kalba ir bus galima balsuoti dėl to atskirai. Tikiuosi, kad komitetas balsuos už mano pasiūlymą. Pone Janakų, galiu pakartoti, kad remiu daug jos pakeitimų, tačiau dėl 20 kompromiso mano pateiktas, pateikta formuluotė yra tai, kas buvo sutarta pernai. pernai. Ir kadangi parlamento e, valia yra, šią prasme, taigi balsuokime už tai. Galiausiai dėkoju ponui Vigeninui. Aš dėkoju už patarimus. Jūs patikė daug kontrastuvių dalykų. Ar paskeitus Graikijoje vyriausybėje galimybė prarasta, dar neaišku. Aš susitikau su e, Graikijos vyriausybė, ponu Dimosu iš buvusių komisijos kolega ir užsienio reikalų ministru. E, Atenose ir tikiuosi, kad galimybės visos dar nėra prarastos ir aš visas pusės raginčiau ieškoti galimybių išspręsti problemą. Aš noriu, kad parlamentas pasakytų, kad status quo nėra tolesnė galimybė. Aš pritariu ponui Vigeninui. Man atrodo, būtent aš norėčiau, kad ir parlamentas dėl to ar balsuotų rytoj ir plenarinėje sesijoje. Ačiū. Balsuosime rytoj 9 ryto. Dar vieną dalyką pamiršau pasakyti. Įsivėlė gramatinė klaida šeštame punkte. Ten opportunity, tis vietoj opportunity. Prasmė nesikeičia, bet norime, kad viskas e, būtų paminėta. Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti ponę Neits, nes periname prie Maroko dalyvavimo ES programuose. Taigi kviečiu ponę Neits pasisakyti ir pristatyti dokumentą. Pone Neits, kalbėsiu prancūziškai. Pone pirmininkė, mėly kolegos, ačiū Jums labai už tai, kad suteikėte žodį. Antrai kartą, mėly kolegos, kalbame apie šį rekomendacijos projektą dėl rezoliucijos projekto, dėl protokolo, kuris buvo pasirašytas e, dėl ES ir Maroko karalystės pagrindų susitarimo, e, kurio nustatomi Maroko karalystės dalyvavimo sąjungos programuose bendrėjai principai. Tai yra pagrindiniai principai, kaip Maroko karalystė galėtų dalyvauti sąjungos programuose. Gruodžio 20 dieną pirmąjį kartą šiame komitete apie tai diskutavome. Balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Vienintelis pakeitimas buvo pateiktas iki sausio 10 dienos. Na, aš norėčiau dabar priminti pagrindinius protokolo elementus rekomendacijos dėl protokolo principus, tam, kad būtų parlamente priimtas šis, jam būtų pritarta šiam protokolui. Taigi papasakosiu, apie ką eina kalba. Šis, protokol, protokol, pro, šis protokolas yra ES kaiminystės politikos dalis, kalbant apie įvairius jo aspektus. Dėrybos dėl protokolo vyko 2007 metais, galiausiai jos baigėsi 2010 metais. Na ir pirmasis teisėkros pasiūlymas buvo pateiktas 10 metų gegužės 17 dieną. Taryboje jis buvo aptartas ir paskelbtas 2010 m. 20, rugsėjo 27 d. Protokole kalbama apie pagrindinius aspektus pagrindinius e, Maroko dalyvavimo programuose principus ir kalba eina apie štai kokias programas, štai kokiose srityse - konkurencingumas, e, inovacijos, muitinės, Cezar programa, tai yra bendro Europos dangaus e, programa ir Marko Polo programa. Tai yra programos, kurios taikomo šalims partneriams ir protokole kalbama apie pagrindinės sąlygas, konkrečias sąlygas, kurios yra taikomos Marokui dalyvaujant kiekvienoje iš minėtų programų. Konkrečiai, kai, yra, koks yra finansinis įnašas, kokia taip pat taikoma atsiskaitimo procedūra ir vertinimo procedūra, kuri turi būti nustatoma susitarime tarp komisijos ir Maroko. Norėčiau Jums priminti, kad praėjo vieneri metai nuo tada, kai prasidėjo arabų pavasaris. Ir dabar galime įvertinti pirmuosius rinkimų rezultatus, stebėjome juos įvairiose, stebėjome įvairius, e, įvairias demonstracijas. Ir, kaip žinote, Maroko konstitucija buvo pakeista po labai pozityvaus, pozityvaus e, referendumo. Parlamento rinkimai vyko pagal atitinkamus kriterijus. Na ir šiuose rinkimuose laimėjo Teisingumo partija, Teisingumo ir plėtros partija ir jos, tos partijos atstovas tapo premjeru. Tai yra islamo nusaikioji partija, vyriausybė yra koalicinė. Ši partija buvo pirmoji, surinkusi daugiausia balsų, tačiau ne, nesurinko absoliučios balsų daugumos, kad galėtų viena formuoti vyriausybę. Taigi labai svarbu, kad ES parengtų labai sąžiningą ir atvirą e, Maroko politinės situacijos vertinimą. Reikia atsižvelgti į vairius politikos aspektus, žmogaus teisų aspektus. Ir labai svarbu, kad pagal šį protokolą vykdoma politika būtų naudinga Maroko žmonėms, gyventojams visos, visoje Maroko teritorijoje, įskaitant ir uh, um, Sahar... Saharajus ir kitas mažumas. Taigi aš tikiuosi, kad rinkim, e, balsavimas rytoj bus sėkmingas ir noriu už tai Jums dar padėkoti. Ačiū, e, ponas Panzerė. Ačiū, buvo kalbėsiu labai trumpai. Aš visiškai pritariu pranešėjos išsakytoms mintims. Aš taip pat manau, kad šis protokolas yra galimybė būnant ES paremti Maroko pastangas reformuotis arba pradėti naujas reformas, įtraukiant ir pilietinę visuomenę. Po rinkimų situacija Marokė pasikeitė, todėl aš manau, kad būtų naudinga paremti šio protokolo sudarimą todėl, kad labai svarbu pagreitinti reformas, kurių Marokui taip reikia. Ačiū, ponia Gomeš. Aš taip pat norėčiau pritarti pranešėjai ir kolegai Panzerį. Iš ties strateginė mūsų santykių su kaimynė Maroku reikšmė yra labai svarbi, turint omeny, kokie pokyčiai dabar vyksta Šiaurės Afrikoje. Ir jau buvo kalbėta apie tai, kad e, savotiškai išprovokuoti yra ir kai kurie pokyčiai pačiame Maroke kai visi e, nebenorėjo e, keisti teksto, e, kurį parengė pranešėjai, aš pabrėžiu ir pabrėžiu, kad iš ties svarbu kalbėti apie protokolo ir dialogo svarbą ir tiek europiečiai, tiek Maroko gyventojai turėtų vadovautis tomis pačiomis vertybėmis, ypač po to, kai bus suteiktas Marokui e, ypatingos e, partnerystės statusas. Ir mes turime pabrėžti, kad e, Marokas mums yra svarbus. Aš neturiu nieko prieš Maroką, esu iš Portugalijos, o Marokas po Ispanijos yra antra pagal svarbą partnerė. Todėl Maroko situacija mums yra svarbi, mums svarbu, kad e, svarbios problemos būtų atitinkamai išspręstos ir e, tas ypat, aukštesnio lygio statusas, jo suteikimas suteiks galimybę Marokui išspręsti šias problemas. Tai bus naudinga Maroko gyventojams e, ir santykiai tarp Maroko ir Alžyro yra labai svarbus ne tik pačiam regionui, tačiau ir mums, ir visai Europos Sąjungai. Ačiū, ponas Preda. Aš taip pat pritariu tam, kad mūsų komitete yra pabrėžiama tai, kad labai svarbu e, dalyvauti e, Maroko integracijos procese ir kaip jau prieš mane kalbėjusi kolegė kalbėjo, jokių pakeitimų nėra, todėl kad mus tenkina pranešimo tekstas, svarbu siūsti tinkamą signalą. Abdalinkilan vyriausybė e, neseniai pradėjo savo darbą, Aš manau, kad Maroko ir Alžyro e, santykių gerinimas e, teigiamai paveiks ir visą regioną. Todėl aš manau, kad svarbu e, siūsti teigiamą signalą, kuriuo pabrėžiame, kad mes remiame reformų procesus ir vyriausybės darbo atvarkį. Ačiū. Rytoj nuo 9 valandos pradėsime balsavimą, nepamirškite savo kortelių ir noriu asmeniškai padėkoti pirmininkui Albertini ir komandai, kurios nariu buvau ir aš, už bendradarbiavimą ir susitiksime rytoj. Yeah.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

kūno veiksmai išpildo mūsų veiksmus. En grand parle, Atkins 120, Kobal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 Schulz. So, wo gingst los?